Jūs girdėjote, e, kad Nazarin armijos bazėje buvo užpulta ir du kariai buvo nužudyti. Sena, kad Quincy iš Birminghamo ir Sepingingis iš Londono. Keturi kiti asmenys iš jų du civiliai buvo sužeisti. Vienas iš jų yra kritinės būklės, tai Lenkijos pilietis. E, šis išpolis akų nusinešęs gyvybės Šiaurės Airijos Šiaurės Airijoje, ką įvykdė saugumo pajėgos, yra e, visiškai nepriimtinas ir aš smerkiu, e, kaip galima stipresniais žodžiais. Families, the... Mūsų užuojauta perdodama šeimoms ir mylimiems tų, kur, e, kurie atidavė savo gyvybės, tarnaudami savo bendruomeniai. Tai buvo uh, pirmasis karių nužudymas Šiaurės Airijoje per 12 metų. Tai yra išpolis prieš Šiaurės Airiją.